patvirtintais. Pirmininko pranešimai. Europos vieningų kairiųjų šiaurės e, suvienytųjų kairiųjų frakcija man perdavė asmenų kandidatų į parlamento e, komitetų narius pavardės. Paskirtųjų narių pavardės bus pridėtos prie posėdžio protokolo, jei niekas neprie.